tai, kad taip e, sunkiai visi kartu padirbėjome. Dabar seka balsų motyvai. Balsavimo motyvai. Pirmiausia, Gorbačiak pranešimas. Pone Pietikainen. Pone Pietikainen. Frau Kollegin Pietikainen. Pone Pietikainen. Jos čia nėra, to, tuomet ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Aš labai lengvai apsisprendžiau, kaip balsuoti dėl šio pranešimo. Čia kalbama apie žuvų išteklius Baltijos jūroje, ypač lašišų išteklius, kaip užtikrinti geresnį jų išlaikymą. Valstybės narės privalo įsipareigoti tvariai e, naudoti tuos išteklius ir laikytis šios rezoliucijos nuostatų. E, man kas įdomiausia, buvo labai aktualus ir e, pramoginės žvejybos įtraukimas į poveikio vertinimą. Galbūt tai atrodo e, visiškai pramogos dalykas, tačiau e, žvėjojimas, mėgėjiška žvėjyba taip pat daro poveikį ir jos poveikis e, turi būti įtrauktas. Gerbiu tas valstybės narės, kurios iškėlė e, tokį reikalavimą ir, bandė, e, band, ir ba, kuriuos bando išsaugoti lašišų išteklius savo vandenyse. Ačiū toliau, ponia Makovei. You, uh... Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegų e, iš šiaurės šalių susirūpinimui. Baltijos jūroje žuvų ištekliai yra pereikvojami. Dėl to iš tos jūros gali išnykti lašišos. E, tai iškeltų riziką žvėjų bendruomenį. Todėl aš pasisakau už daugiametį e, planą, kuriuo būtų numatytas Baltijos e, lašišų išteklių valdymas. Reikėtų už, ištirti tikrąją, tikrąją žvejybos poveikį Baltijos lašišų ištekliams. Ačiū, ponė Makovei. Norėčiau paprašyti tų, kurie stoviniuoja, e, ponė Kaspari, ponė Ručiakai, ponė Brok, jūs galėtumėte pasiklausyti kalbančių kolegų arba bent jau netrukšmauti. Balsavimo motyvai toliau dėl E, Laiksit pranešimo. Nes Zaniki. Ačiū pirmininkė. E, šis e, ryklių pelekų pašalinimas yra visiškai neprimtinas, neprimtinas dalykas, nes dėl to nyksta kai kurios ryklių rūšis. Taip pat švaistomi ištekliai ir visiškai nerodama pagarbos gyvūnų, gyvūnams, jų teisį į gyvybę. Komisija yra parengusi pasiūlymą, pagal kurį bu atšauks e, galimybę eksportuoti ryklių pelekus kadangi būtina apsaugoti ryklių populiaciją, tuo ES prisidės prie pasaulinių pastangų e, kovoti su šia e, žiaure tradicija š, šalinti ryklių pelekus. Dėkuoju, ponė Zanikį, ponė Makovėjai. Ačiū. Aš balsavau už šį pranešimą, nes tai leis komisijai priimti svarbiausius neteisėkuros aktų elementus. Svarbiausias tikslas yra suderinti dešimt reglamentų, suderintai su Lisabono sutartimi. Tai padės įdėkti bendrą priekybos politiką, tai padės komisijai veikti uh, geriau siūlant neteisėkuros aktus ir skatinant prekybos politiką. Būtina sustiprinti bendrą prekybos politiką, skatinti ekonomikos augimą. Europos komisija yra atsakinga už tai, kad valstybės narės prisiderintų prie visų šių reikalavimų. Dėkoju. Ačiū kolegijai Makovei. Kolegija Vastesku, prašau. Dėkoju. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi ES bendra prekybos politika leidžia ir gamintojams uh, ir vartotojams naudotis svarbiais privalumais, kad ši politika ir toliau būtų efektyvi. Europos komisija turi turėti galimybę keisti neesminės kai kurių reglamentų dalis, pasitelkdama deleguotusius aktus. Pritariu pranešėjų nuomonį, pagal kurią Europos parlamentas ir taryba gali pasipriešinti vienam ar kitam deleguotojam aktui, kurie liestų esminės teisėkuros aktų dalis. Tačiau, kad galėtume atsižvelgti į technologinę evoliuciją ir pasikeitimus vienoje ar kitoje srityje, deleguoti į aktą yra pati geriausia priemonė. <clears throat> Tačiau visa tai turi vykti konsultuojantį su suinteresuotais subjektais. Manau, kad šis siūlymas yra geras, kad nesumažėtų ES konkurencingumas bendroje aplinkoje, ypač turint omenyje ekonominę krizę. Prekybos politika ES turi būti pažangos šaltinis ES ir jos piliečiams. Ačiū. Dėkuoju kolegos galai ir pranešimus. Pane Makovėjai. Dėkuoju. Žuvininkystės ištekliai yra riboti. Būtent dėl to reikimtis techninių priemonių, kad būtų galima apsaugoti tinkamiau tuos išteklius. Būtina tinkamai užtikrinti žvejybos valdyseną, būtina e, taikyti regionalizuotą požiūrį. Pritariu komisijos siūlymui, kur numatomos detalios techninės priemonės ir perinamasis laikotarpius. Būtina taip pat nuolatos tas priemonės atnaujinti, būtina peržiūrėti e, tas zonas, kur žvejyba yra draudžiama. Europos komisijos siūlymas šį kartą yra susijęs su pereinamo laikotarpio priemonėmis. Reikalingas daugiau teisinio aiškumo ir negalima e, nuolatos komisijai grįžti savo veiklos laikinosiomis priemonėmis. Aš siūlau, kad komisija parengtų nuolatinės priemonės susijusias su išteklių apsauga ir kuo greičiau dėkoju. Ačiū kolegė Makovin. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar vakare čia šioje salėje diskutavome apie visas e, rekomendacijas žuvininkystės politikai. Beveik iki vidurnakčio diskutavome. Diskusija buvo puikiai ir ji mane įkvėpė Ir aš e, pasijaučiau, kad tie pasiūlymai yra rimti ir e, praktiškai įgyvendinami. Ypač aš norėčiau pagirti savo kolegą iš Airijos, e, Pat Cope Gallagher, kuris atliko puikų darbą. Gaila, kad mes nesugebėjome priimti rekomendacijų, ypač per paskutinį balsavimą, nes mes kitaip negausime deramų bendradarbiavimo su taryba galimybių. Ponas Galagaris labai teisingai pasielgė, atidėdamas galutinį balsavimą. Aš tikiuosi bendradarbiavimo, kuris leis šios, šias puikias rekomendacijas įgyvendinti. Keli. Ačiū, ponė Keli. Dabar galime pereiti prie e, Petrao Neves pranešimo. Ponios Petikainen nėra, todėl žodis ponė Maklarkė. Kolegos, e, ryklių pelekų e, pašalinimas laivuose yra praktika, kurios nei aš, nei mūsų frakcija negali paremti. Bet koks teisės aktas ar teisės aktos toka, leidžianti šitokią praktiką, turi būti uh, užblokuota nedelsiant. To, dėl tokios praktikos rykliai ima badauti arba nuskęsta, arba juos suėda kitos plėšrūnės žuvis. Neretai tam reikia tik keletos dienų. Gaila ir gėda, kad su tomis žuvimis yra taip elgiamasi. Mes, kaip save pasiskelbę gyvūnų gynėjai visame pasaulyje, e, Europos Sąjungoje turėtume jaustis e, negerai ir gėdingai dėl to, kad elgiamės taip ir šaliname ryklių uh, E, pelekus laivuose. Aš tikiuosi, kad ES sugebės išduoti specialiuosius e, leidimus ir e, neleis šiai praktikai, nes aš nenoriu, kad tai pasitiktų ir kad šis reglamentas toliau egzistuotų. Ačiū, ponė Maklarkin. Pone Jedžirlievska. Labai ačiū. Man ši brutali praktika kelia labai didelį nerimą. Tai, kad ryklių pelekai yra nukerpami laivuose ir rykliai yra išmetami į jūrą, tai yra labai žiauru. Ir tai yra žuvų švaistimas, tai pažeidžia bet kokios uh, E, priemonės, kuriomis yra bandoma apsaugoti reiklius. Aš noriu, kad Europos komisija sustiprintų draudimą tokiai praktikai be jokių išlygų. Aš balsavau už tuos pakeitimus, kuriuose buvo e, bandoma pašalinti įstatymus spragas dėl reiklių pelekų šalinimo ir e, kuriais būtų draudžiama brangi ir praktiškai neatsiperkanti priemonė. Tokia praktika yra paplitusi Amerikoje ir Australijoje. Dauguma Europos valstybių neleidžia, kad pelekai būtų šalinami rykliams laivuose. Todėl jokių išlygų iš šio draudimo neturėtų egzistuoti. Ačiū. Toliau. Tikiuosi, E, kad sėkmingiau jūsų norai bus įgyvendami. Zanikė nėra, todėl ponas Jar dabar. Ačiū, man buvo įtin malonu balsuoti už šį pranešimą, kadangi dabar jau dešimt metų maždaug aš savo frakcijoje Bundestage e, bandau išspręsti šį klausimą. Matome, kad pastarai dešimtmetį kovojame prieš uh, reiklių pelekų šalinimą. Jeigu pažvelgtume dabar į ES reglamentą, tai turėtume pamatyti, kad jokių išlygų negali būti. Bet kokios, kad ir kokių gero siekiančios išlygos e, pažeidžia gyvūnų apsaugos priemonės. Aš esu už gyvūnų apsaugą, todėl noriu, kad šis teisės aktas būtų priimtas. Toliau kitas žingsnis būtų ne valstybių narių veiksmų veikti, bet stengtis viso pasaulio mastu tokias nuostatas išplatinti, nes gyvūnų teisės negali būti dalyjamos tarp valstybių. Toliau, ponė Maisner. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Dauguma žmonių bijo ryklių, tačiau rykliai gyvena pasaulyje jau daug šimtmečių negalime įsivaizduoti pasaulio be jų. Bals, balsuojant didelė dauguma pasisakė už tai, kad būtų uždrausta šalinti ryklių pelekus. Iš tikrųjų, ryklių pelekų sriuba yra delikatesas. Ir pelekai buvo šalinami praeitįje, e, o ryklio kūnas įmetamas į vandenį. Tai barbariška ir tai yra uh, E, žuvų išteklių švaistimas. Ryklių pelekus galima panaudoti išvirti sriubą, bet nemanau, kad galime leisti toliau uh, taip elgtis, taikyti tokią praktiką. Dauguma pasisakė už tai, kad tai būtų uždrausta, Europoje tai draudžiama, tačiau yra daugybė išimčių ir tos išimtis leidžia toliau mm, taip barbariškai elgtis. Mes privalome pasipriešinti tam ir uždrausti tai. Ačiū toliau, ponė Makovei. Ačiū. Palaikiau parlamento rezoliuciją dėl siūlymo pakeisti tarybos reglamentą. E, šio pakeisto reglamento tikslas besąlygiškai uždrausti šalinti ryklių pelekus laivuose ryklių šalin, ryklių pelekų šalinimas, kuomet žvėjai nupjauna pelekus, o ryklio kūną įmeta į vandeniną yra nepriimtinas. Tai žiauru ir barbariška. Tai turi būti nedelsiant uždrausta visur. Ačiū, ponė Makovė. Ponas Tenokas ryklių pelekų, pelekų šalinimas laivuose yra visiškai nereikalingas, barbariškas metodas. Aš palaikau gyvūnų gerovės organizacijos kompaniją ir e, šį pasiūlymą uždrausti, pjaustyti ryklių pelekus, e, sriubai, o paskui įmesti ryklio kūną į vandenį lietai ir skausmingai mirčiai. Didžiojo Britanijoje tai jau draudžiama jos laivuose ir manau, kad ES turėtų parodyti pasauliui pavyzdį. Ne, nebeturėtų likti jokių spragų ir galimybių apeiti šias nuostatas, ypač Ispanijos ir Portugalijos laivams. Taip pat turėtumėme išnagrinėti e, kai kurių ryklių rūšių žvėjojimo situaciją, nes jie, e, jiems grėsia išnykimas, nors jie plaukioja ir gyvena pasaulio vandenyse tūkstančius metų. Būtų tragiška, jeigu tos rūšis išnyktų. Tenok, Ačiū, ponė Tenokai. Galiausiai dėl šio pranešimo ponas Murphy. Ačiū, pirmininkė, balsavau už šį pranešimą, nes juo būtų užpildyta dabar egzistuojanti teisės aktų spraga ir Europos laivuose nebebūtų galima šalinti ryklių pelekų. Nežmoniškas metodas neturėtų būti toleruojamas šio laikinėje žvejyboje juolap e, nupjaunant rykliui pelekus ir gyvą ryklį įmetant į van, vandenį ir pasmerkiant jį lietai ir skausmingai merč, mirčiai. E, tą, tą praktiką paskatino e, didžiulių mono, žvejybos monopolijų poreikiai. Kiekvienais metais žūna, nužudoma apie šimtas milijonų ryklių. Tai grasina jūrų ekosistemos bala, pusiausvirai. Todėl reikia šią, šiai barbarišką praktiką nutraukti ir užtikrinti, kad šis klausimas būtų reglamentuojamas tarptautiniu mastu. Ačiū. Nun zu den Stimmerklärungen betreffend die Entschließungsanträge zu den Aspekten internationaler Kindesentführung. Dėkoju. Periname prie vaikų grobimo konvencijos klausimo. Pane Muskardinį. Ačiū, pane pirmininkė. Mes pritarėme šiai rezoliucijai dėl tarptautinių vaikų grobimų ir dėl santykių sureguliavimų su trečiosiomis valstybėmis jie turėtų būti paremti Hagos konvencija, tačiau problemų tebelieka ES valstybėse. Ne visos valstybės tą konvenciją yra pasirašysios ir gyvendina. Ir nėra institucijų, kuris galėtų užsimti mažamečių, nepilnamečių teisėmis. Norėtume, kad Pranešime būtų kreiptamas dėmesys į vaikų grobimą ir į valstybių narių atsakomybę šioje srityje. Valstybės narės turėtų perkelti savo nacionalinę teisę Hagos konvencijos nuostatas ir rasti būdų, kaip tinkamai apginti vaikų teisės ir mišrių porų teisės ir galiausiai šeimos teisės nuostatas. Dėkui. Ačiū kolegijai Muskardinį. Pane Makovai, dėkoju. Tarptautinis įvaikinimas, vaikų grobimas yra bausinas veiksmas, nes tai e, žaloja ir vaikus, ir tėvus. Būtent atsižvelgti į civilinius įvairius aspektus dėl vaikų grobimo. Mes žinome, kad tas reiškinys egzistuoja, kad jis yra tarptautinis. E, taryba ginčia kai kurios veiksmus, kurie, vals, kurie yra įsiremdamos valstybės atsisako e, Hagos konvencijos perkelimo nacionalinė teisė. Manau, kad priimti sprendimus šioje srityje yra seniai laikas. Negalima daugiau vėluoti, kad nebūtų toliau toleruojamas atinkamas elgesys. Mes raginame komisiją kuo greičiau iš, išaiškinti, jog ES turėtų turėti E, išskirtinė kompetencija šioje srityje. Būtina, kad valstybės turėtų kompetentingas institucijas ir kad jos kuo greičiau imtų bendradarbiauti. Kiekviena minutė, kiekviena valanda, kovojant su ta negalia praktika, yra brangi. Turime prisiminti, kad šiame pasaulyje vaikai e, gali pasitikėti mumis ir už, būti tikri, kad mes jų teisės apginsime. Dėkui. Ačiū kolegiai Makovėjai. Dabar žodis Pone Zaborska, jeigu nėra ponios Pitikainin, dėl Dohos konferencijos. Neprašėte žodžio, ar ne? Dėl Dohos, taip, dėl Dohos dabar. Sorry. Mr. President. Pone pirmininkė. Ši rezoliucija nėra atsižvelgiama į Slovakijos ir kitų naujų valstybių narių indėlį į tai, kaip maži, išmetalų mažinimo um, pastangas. Visos jos pasirašė Kyoto protokolus ir buvo padėtos tų šalių didžiulės pastangos, kad ES būtų lyderė kovojant su klimato kaita. Neprimtana, kad valstybių narių pastangos yra neįvertintos čia. Ir iš metalų vienetai neturėtų būti perkelime automatiškai, nes tai e, pakenktų Slovakijai ir kitoms rytų Europos valstybėms. Jos negalėtų pasinaudoti savo privalumais ir labiau vystyti žalį ekonomiką. Ačiū. Ačiū gerbiamo kolegė. Pone Pasesku. Dėkoju, ponė, ponė Pilnikė. Aš negalėjau pritarti šiai rezoliucijai, kadangi Rumunija nepasiekė savo kvotos, emisijų kvotos ir dabar turi daugybę ekologinių sertifikatų. Tie sertifikatai komerciškai net nešė jokios naudos, priešingai Rumunija rizikuoja patirti daug nuostolių. Dėl to aš manau, kad tos šalis, kur turi dar laisvų kvotų vienetų, turėtų turėti galimybę vėliau jas sunaudoti. Tai turėtų būti daroma labai atsakingai, kad būtų galima išlaikyti ambicingus tikslus aplinkos apsaugos rytyje. Rumunija yra priemusi labai aiškus įsipareigojimus ES 2020 strategijoje. Mano šalis tuo parodė savo pasiryžimą kovoti su klimato kaita, tačiau yra uždrausta perkelti kvotas į laikotarpį po 2012 metų, mano šalis patiria diskriminaciją, kaip ir kitos valstybės, kurios atsidūrė toje pačioje padėtyje. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, poniai Basesku. Pone Basesku, prašau žodžiu. Dėl telekomunikacijų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš valsau už šią rezoliuciją kadangi, manau, jau būtina peržiūrėti, e, tarptaut, peržiūrėti šį reglamentą dėl tarptautinių telekomunikacijų konferencijos. Būtina padidinti galimybės dėl didesnio sujungimo tarp šių tinklų. Reglamente be kita ko kalbama apie šių paslaugų e, naudą visuomeniai. Būtina, kad ši informacija būtų plačiau skleidžiama ir aš manau, kad šį tekstą būtina aktualizuoti, kad jis labiau atitiktų nūdienos realijas, kad atsižvelgtų į e, technologinius pasikeitimus. Konferencija yra puikia proga pagerinti bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių ir tai gali padėti valstybėms pasiekti naujo ekonominio ir socialinio vystimosi lygio. Ir tuo būdu bus galima geriau atsižvelgti į pasikeitimus, kurie vyksta mūsų aplinkoje. Ačiū kolegijai Basesku. Dabar kolegės Kopa pranešimas. Pone Nikolai. Am votat în favoarea acestui raport, mai ales... Aš balsavau už šį pranešimą. Šis e, Šiame tekste buvo atsisakyta e, pagundos numatyti papildomą valstybių narių kategoriją. Be abejo, yra būtina kad tęstųsi ES plėtros politika. Šiame pranešime e, piešiama optimistinė vizija dėl ES plėtros. Tai leis tęsti ES sėkmės politiką, tą politiką, kurį ES iš tikrųjų atnešė daug sėkmės. Kopenhagos kriterijai ir toliau turėtų likti galioti. Vertinu pranešėjos norą numatyti kriterijus valstybėms narėms, kurios turi tik valstybės narius norinčios būti ES narėmis. Ačiū, kolegė Nikolai. Kolega Štatler, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą, kurį parengė kolegė Kopa, nes pirmiausia ten vienašališkai remiamas e, plėtros procesas parlamento vardu. Ir, ir, ir, ir yra sakoma, nėra sakoma, kad ES taip pat turi tam tikras plėtros ribas, 28 jau būtų sunku veikti ES. Turk, ten yra kalbama apie Turkijos problematiką. Turkijoje yra tokių bendruomenių, kurios patiria persiekimą, pavyzdžiui, krikščionys. Problemos tebe išlieka, o šalies vienas iš vadovų, Erdoganas, nepripažįsta tų problemų egzistavimo. Tada taikoma mirties bausmė, tai kaip galima kalbėti apie Turkijoje vykstančius pozityvius pokyčius. Negaliu pritarti jokiam pranešimui ir aš noriu dar kartą pasakyti, kad Turkija dar nėra pakankamai brandi, kad taptų ES valstybė nare. Dėkui. Ačiū kolegai Štadler, kolega Bielan. Dėkoju, pan pirmininkė iki dabartinės e, plėtra reiškia ne tik galimybės ekonomikiškai vystytis ES, tai reiškia, jog bus turima papildomų progų išplėsti saugumo erdvę. Tokioje Europos dalyje jautrioje kaip Balkanai. Ten valstybės tai su savo teisės aktus, kad pasirengtų stojimui į ES. Manau, kad Kroatijos pavyzdžių pasieks ir jos valstybės kaiminės. Norėčiau priminti, kad mums būtina ir toliau E, glaudžiai dirbti, kad es galėtų plėstis į rytus. Ukraina, Lenkija yra labai svarbi valstybė partija, tai yra didelė valstybė, regione vaidinanti svarbu vaidmenį. Tad mes esame iš tikrųjų e, tie, kurie dirbame aktyviai šio klausimu. Mes taip pat raginame ir Gruziją sukti Europos keliu. Mes turėtume pasiūlyti veiksmus, kad būtų galima pagerinti situaciją ir socialinius pokyčius, kurie atitiktų Europos dvasia. Aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū. Ačiū kolega Bėlin, toliau ponė Makovei. Ačiū pirmininkė. Plėtros politika ir plėtros kriterijai turi būti pritaikyti prie kandidačių ir potencialių kandidatų poreikių ir jų piliečių poreikių. Taip pat turime iš esmės tenkinti ES kriterijus ir principus. Todėl labai svarbu daugiau dėmesio skirti teismų reformai, kovai su korupcija ir sukčiavimu ir tai turi būti padaryta anksti. Todėl aš sveikinu komisijos pasiūlymą pradėti 23 ir 24 skirsnių svarstymą e, dėrybų proceso ankstyvajame etape ir turime dirbti vadovaudomėsi konkrečiais detaliais kriterijais. Be to, mes jau esame pasimokę, kad įgyvendinimas yra pagrindas įrodantis, kad e, sąlygos yra tenkinamos, kad plėtros procesas būtų patikimas, jis turi būti pagristas nuopelnais, e, kriterijais ir jis turi būti skaidrus. Aukšto lygio plėtros dialogas su Makedonija yra labai gera iniciatyva, tiesa, bet jis nepakeis plėtros proceso. Mes turime vertinti Makedoniją pagal jos nuopelnus, ši valstybė be jonės nusipelno pradėti stojimo dėrybas jau dabar. Ačiū ponė Makovei, toliau ponė Smolkova. 20 rokov po Kodanskej konferencijai máme. Prieš 20 metų po Kopenhagos konferencijos mes išgyvename krizę. Tačiau turime pasakyti, ką ES davė prisijungusioms valstybėms. Be abejonės ES projektas yra sėkmingas, jis pakeitė daugelio žmonių gyvenimus, tačiau krize iškelia naujų iššūkių. Turime daugiau kalbėti apie vertybės, kurias puoselėja ES, daugiau apie solidarumą galbūt. Taip pat turime kalbėti apie socialinius uždavinius, kadangi šis rytis yra nepaprastai svarbi. Daugelio mūsų šiandien čia nebūtų, jeigu plėtros nebūtų plėtra prisidėjo prie ES e, stabilumo ir klėstėjimo, žmogaus teisų įtvirtinimo, teisės viršienybės principų įtvirtinimo. Tai yra valstybių egzistencijos pagrindas. Be to, prisijungdamos prie ES ar ES pati išsiplėsdama, e, ji vaidina e, stipresnį vaidmenį pasaulinėje arenoje. Tačiau mes iki šiol matome, kad plėtros procesas turi būti pagrystas skaidrumu ir sažiningumu dėl keliamų kriterijų neturi kilti abejonių, bet tie kriterijai turi būti labai aiškiai išmatuojami. Ačiū. Toliau ponas Poseltas. Pirmininkė, ponios Kopos pranešimas yra neblogas, tačiau jame pasigendu svarbiausių esminių problemų. Norėčiau pritarti raginimams surenkti aukšto lygio diskusijas su Makedonija. Tačiau tai neturėtų būti kliūtimi mums užbaigti Graikijos blokadą šios šalies atžvilgių. Dėl Kosovo norėčiau pasakyti štai ką. Bailestauju, kad biurokratija ir panašios kliūtis E, ir tai, kad išlieka 1244 išnaša, nors ta valstybė yra nepriklausoma ir ją pripažįsta daugumą ES valstybių. Todėl atėjo laikas penkioms valstybėms, kurios dar jos nepripažįsta, oficialiai ją pripažinti. Ši valstybė turi turėti vizas, laisvę ir pasirašyti laisvos prekybos sutartį su ES. Dar vienas dalykas. Kritikuoju eufemistiškus pasisakymus šiame pranešime dėl Turkijos. Ar, tai, ar ji turėjo, ar neturėjo tapti šalimi kandidatę, neaišku, tai buvo klaida. Pirmininkas, ačiū ponia Poseltai. Išklausime pasisakymų dėl balsavimo motyvų, dėl ponios kopos pranešimo. Dabar gazos situacija, ponia Kostelo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pasidžiaugti ugnies nutraukimu paskelbtų gazoje vakar, vakar ir raginu visišką tos sutarties įgyvendinimą abi, abiejose pusėse. Tai yra, e, ga, iš gazos ruožo nebeturi būti šaudomos raketos į Izraelį, o Izraelis turi nustoti apšaudyti E, gazos ir negali būti vienašališkų teisminių sprendimų Izraelyje. Reikia testinės taikos, nes kitaip vėl tas pats pasikartos po kelių mėnesių ir po kelių metų. Būtent todėl aš pasirašiau po šiuo pasiūlymu rezoliucijai, nes jis ją raginama priimti ilgalaikį tvarų sprendimą. Ten pabrėžiama ES parama uh, E, abipusiams, abiejų šalių sugyvenimui. Taip pat pripažįstama Izraelio teisė taikiai gyventi savo teritorijoje. Man ypač džiugu, kad ten pripažįstamas Palestinos siekis tapti jungtinių tautų nare. Noriu paraginti visus palaikyti Palestinos siekį tapti jungtinių tautų nare. Ačiū. Labai ačiū, ponė Kostelo. Dabar ponas Bylan. Ginkluotas konfliktas visuomet yra nenorimas, nepageidaujamas. Kai kalbame apie taikos procesą artimuose rytuose, reikia pasakyti, kad reikia sustiprinti dviejų valstybių bendrą egzistavimą. Tai turi būti dvi nepriklausomos valstybės. Mes labai daug prisidėjome prie šio jautraus regiono saugumo užtikrinimo. Tačiau dabartinė padėtis E, vėl verčia mus reikalauti brutalios jėgos naudojimo nutraukimo. Bent jau reikia e, stengtis, kad būtų pasmerktos raketų atakos iš Hamaso pusės. Taip pat reikia smerkti nelegalių ginklų tiekimą palestiniečiams. Tel Avivo vyriausybė buvo priversta apginti, apsiginti savo pačios šalį nuo Palestinos išpolių. Aš pasisakau už rezoliuciją ir už dviejų valstybių sprendimą, kad būtų sukurtos dvi nepriklausomos demokratinės šalys. Tačiau aš nesutinku su palestiniečių ekstremistų veiksmais ir nesutinku su kreipimosi dėl blokados gazos ruožė. Labai ačiū, turiu panaštadleris. Ačiū, aš balsavau už šią rezoliuciją. Nors mano nuomonė nepakankamai toli joje yra nueinama. Mes nesame pakankamai vieningi. 600 e, milijonų ES išleidžia šiam regionui jį remdama. Ir abi pusės ten turėtų tenkinti tam tikras sąlygas. Parama turėtų būti susijęma su sąlygomis. Lygiai taip pat mes turėtume labai aiškiai Izraeliui pasakyti, kaip jis turės elgtis ilgalaikėje perspektyvoje. Matėme, kad VDR e, kartojo tokias pat klaidas Negalime už sienos žmonių uždaryti visam, visiems laikams. Reikia dėrybų partnerio. Jeigu nėra e, deramo rėmėjų skaičiaus, iškils labai daug problemų. Pažiūrėkite tai į Hamas. E, Austrija yra labai daug sukaupusi dėrybų tradicijų ir mes e, kritikuojame e, tai, kad nėra galimybė su juo kalbėti ir jis dar gauna taikos premiją. Ačiū, ponė Štadler, toliau Zaborska. Dent. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad mes e, galime priimti rezoliuciją dėl gazos. Kaip daugelis mano kolegų ir ES piliečių, aš labai optimistiškai vertinu susitarimą dėl ugnies nutraukimo. Nepaisant to, aš negalėjau paremti siūlomos rezoliucijos penktos straipsnio. Šis straipsnis e, apeina visą rezoliucijos dvasę. Jeigu mes kalbame apie kompromisinį sprendimą priimtiną abiems konflikto pusėms, mes negalime, neturime viena šaliai remti vieną pusę. Reikia ieškoti subalansuoto sprendimo, taikaus sprendimo. E, palestiniečių teritorija, palestiečių gyvenama teritorija turėtų būti vertinama kaip jų uh, E, pastangų gyventi taikiais e, nuopelnas, o ne iš anksnė sąlyga. Ačiū kolegė Zaborska. Toliau panas Marfis. Ačiū pirmininkė. Aštuonias dienas gazos žmonės kentėjo siaubingus Izraelio išpolius. Daugiau negu 150 palestiniečių žuvo. Dauguma jų buvo, tai buvo civiliai žmonės, dalis jų buvo vaikai. Nobelio taikos premijos laimėtojai, o Obama ir ES kaip visuomet paremė e, dešiniųjų izraeliečius. Jie sakė, kad tai yra izraeliečių teisė apginti savo gyventojus. ES užsienio reikalų taryba tokį pareiškimą paskelbė. Šis išpalis neturi nieko bendro su eiliniu izraeliečių saugumu. Ir jis tarnauja dešiniųjų izraeliečių establishmento teisėms. Ir tai yra daroma artėjant sausio mėnesio rinkimams ir stengiantis gauti jungtinių tautų, uh, sutrukdyti jungtinių tautų pastangoms pripažinti Palestiną. Aš tikiuosi, kad gazo žmonės praeitą naktį galėjo e, gyventi be bombardavimo, be bombų sprogimų. Aš tikiuosi, kad šis, e, šios paliaubos uh, užtikrins ilgalaikę taiką ir socialinius pokyčius tame regione, kurie būtų naudingi žmonėms. Mes e, turime suprasti, kad turime užmėgsti ryšį su visais Izraelio žmonėmis. Ačiū. Toliau. Morkūnaitė Mikulėnė. Pirmininkė, pirmiausia noriu prisidėti prie tų kolegų, kurie sveikina paliaubų sutarties e, e, atsiradimą ir tikiuosi kad šis sutarimas bus ilgalaikis ir taip pat bus postūmis atnaujinti derybas dėl ilgalaikės taikos ir galutinio susitarimo dėl dviejų valstybių šiame regione rezoliucijos tekstas mano manymu subalansuotas apgailestaujama dėl e, didelių aukų civilių tarpe smerkiami hamas ir kitų karinių grupuočių išpuoliai prieš izraelį ir jo civilius gyventojus. izraelis turi teisę save ginti. bet kokia agresija sąmoningai nutaikyta į civilius gyventojus netoleruotina. balsavau e, prieš e, penktą paragrafą kuriame remiamas palestinos siekis tapti jungtinių tautų nare stebėtoja tikrai remiu palestinos e, e, valstybingumą bet vienašališki žingsniai pripažinimo išgavimas aplinkiniais keliais niekur neveda reikia susitarti su kaimynu. antra nemanau kad norime valstybės kurios dalį valdo teroristinė organizacija nepripažįstanti savo kaimyno teisės į valstybingumą. tikiuosi kad rasis politinių jėgų kurios sugebės užtikrinti taiką regione. ačiū. Ačiū kolegė Morkūnaitė, ponas Poseltas. Sosehr wir uns über den Waffenstillstand im Gazastreifen freuen und im NATO. Dėkoju. Džiaugiamės paliaubomis, tačiau mes žinome, kad tas regionas yra iš tikrųjų kapinės, kur nekarta buvo palaidotos paliaubos. Tad yra būtina dirbti, kad būtų pasiekta tvari taikam. Ji galės egzistuoti tik tada, jeigu remsimės Izraelio teisę turėti savo valstybę ir egzistuoti ir jeigu remsimės tuo, kad ir Palestina turi teisę tapti valstybę ir egzistuoti tame regione. Rezoliucija yra puikia. Tačiau penktajam jos punktui pritarti negaliu. Yra sakoma, kad pamažu palestiniečiai turi būti integruojami į jungtinių tautų struktūrą, bet mes dar atrodo šiek tiek per anksti apie tai kalbame. Manau, kad tai nėra geras politinis signalas. Hamas tūkstančius raketų kreipia į Izraelį. Tad manyčiau, kad pirmiausia būtina įtvirtinti tai, o tik paskui kalbėti apie e, Palestinos įtraukimą į jungtinės tautas. Ačiū ponui Poselt, ponė Basesku. Ačiū ponė pirmininkė. Aš susilaikiau balsuodama, nes net jeigu ir remiu taikos procesą artimuosiuose rytuose, nemanau, kad galima ką nors nuveikti daugiau tol, kol Hamasas rinks, rinksis labiau smurtą negu taikų sprendimo ieškojimą. Manau, kad e, jeigu dabar Palestina būtų traukta jungtinių tautų struktūras, tai legitimizuotų Hamas veiksmus. Izraelis turi teisę saugoti savo valstybę ir savo piliečius. Hamasas neturi teisės bombarduoti civilinių zonų ir žudyti ten nekaltų žmonių. Bomba, kuris sprogo Tel Avive, yra tas veiksmas, kuris rodo, kaip teroristiškai ir nusiteikęs Hamas. Izraelio rumūnų bendruomenė taip pat patiria persekiojimą. Kad situacija dar labiau nesuprastėtų, Hamasas turėtų nutraukti karinę agresiją ir turėtų laikytis susitarimo dėl paliaubų, kuris buvo paskelbtas vakar. Ačiū poniai Basesku. Tiek būtų svarstant padėti gazoje. Dabar dėl Danžon pranešimo balsavimo paaiškinimas. Kolega Štatė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pranešimą, nes esu neutralios valstybės atstovas ir negaliu pritarti tam, kas siūloma šiame pranešime. Tai yra paprasčiausias militarizavimas visos ES. Bendradarbiavimas tarp ES ir NATO neva turėtų būti pagirintas, nėra kalbama apie brandolinio ginklo uždraudimą. Ateitie be abejo bus rasta bendrų karinio bendradarbiavimo tikslų, kurie bus susijęti su e, vystomąją pagalbą ar humanitarinėmis misijomis. Mano manimu, tai nėra priimtina. neutralioms valstybėms net nenumatoma jokių išimčių. Aš manau, kad joks neutralius valstybės deputatas neturėtų paremti šio pranešimo. Dėkoju. Ačiū kolegai Štatler. Ponas Kukan. Pone pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad Europos parlamentas turi paraginti valstybės narės visapusiškai pasinaudoti savo strateginiais ir biudžeto gebėjimais skatinti bendrą gynybos ir saugumo politiką ir jos gyvendinimą. Būtina turėti tam priemonių, būtina, kad, ši politika, e, kad šios politikos visas potencialas būtų išplėtotas, kad būtų galima pasinaudoti visais tais mechanizmais, kurie numatyti Lisabono sutartie. Aš norėčiau pabrėžti, kad Europos civilinės ir karinės misijos ir Europos politinis patikimumas yra labai svarbus dalykas. Aš norėčiau čia paminėti mūsų misiją Kosove kaip vieną iš iškalbingiausių šio bendradarbiavimo pavyzdžių. Ačiū. Ačiū, ponia Kukanai. Dabar ponia Makovėjai. Nuo 2003 Europos Sąjunga inicijavo 19 civilinių misijų ir 7 karinės operacijas mes galime e, prisidėti prie problemų sprendimo neramumų draskomose regionuose. Balkanuose prisidėjome prie taikos ir saugumo. Šiandien vakarų Balkanams iškyla iššūkių dėl įstatymo viršenybės, mažumų apsaugos ir kovos su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. ES turi gebėti atremti šios iššūkius ir nes geopolitiniai pokyčiai vyksta tarptautiniu mastu. Būtent todėl Turime iš naujo įvertinti savo saugumo strategiją, siekti e, didesnės vienovės. Didesnis nepriklausomumas nereiškia, kad e, esamas kad esami alijansai iširs. Man atrodo, kad transatlantiniai ryšiai sustiprės. Atėjo laikas ambicingai saugumo ir, saugumo ir gynybos politikai su tinkamomis e, paramos priemonėmis. Ačiū, ponė Makovėjai. Toliau, ponė Smolkova. Ačiū. Aš balsavau už pranešimą, nes manau, kad ES saugumo strategija, praeitie, buvusi praeities saugumo strategija yra netinkama. Atsižvelgiant į dabartinius saugumo iššūkius, yra pasenusius. Nežiūrint į tai, kad kurios valstybės narės uh, E, išgyvenančios krizę e, nes, ne, nerengė plataus užmojo planų. ES turėtų daryti viską, kad užtikrintų savo piliečių saugumą. ES turėtų rasti būdų, kaip dar kartą patvirtinti savo strateginę nepriklausomybę, vykdant E, tvirtą nepriklausomą užsienio politiką. Gynybinėms pajėgumams atsiliepia dabartinė krizė, tačiau ES saugumo politika neturėtų būti palikta kitų norui ar valiai. Turime įgyveninti šią politiką ir raginu komisiją ir tarybą parengti ES strateginių interesų sąrašą ir ne tik išsaugoti strateginės bendruomenės, bet ir sukurti sąlygas, kad mūsų pačių gebėjimai reaguoti į susidarančias situacijas būtų išplėtoti. Ačiū, ponė Smolkova. Dabar ponas Tenokas. Pirmininkė, Junktinės karalystės konservatoriai labai skeptiškai vertina šią saugumo ir gynybos politiką, ypač dėl to, kad, na, kad NATO pastangos nepapildo šių pastangų, nes e, raginama e, mažinti gynybos išlaidas. NATO labai remiasi jungtinėmis valstijomis ir tikėtina, kad ši politika mus galėtų atsijėti nuo mūsų politinių e, sąjungininkų. Tačiau turime pragmatiškai gyvendinti saugumo ir gynybos politikos operacijas, jeigu bus papildomų išteklių. Aš esu pranešėjęs dėl viso Afrikos žemino ir noriu pažymėti Atalantos misiją, kuri kovoja su piratavimu, taip pat misiją Ugandoje, kuri yra naudinga. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį misiją Malyje su ECOVAS organizacija, kuri turėtų padėti ten e, sunkumus išgyvenančiam regionui. Misija Kosove taip pat buvo gana naudinga, todėl Aš skeptiškai vertinu e, e, saugumo ir gynybos politiką, tačiau e, susidomėjimu stebiu, kaip viskas keičiasi ir kas bus toliau. Ačiū toliau, ponas Poselt. Am vergangenen Wochenende war es 90 Jahre her, seit Richard Kudnove Kalergi seinen Vorschlag initiierte, Paneuropa ein Vorschlag. Praėjusią savaitę e, pažymėjome 90 metį nuo pasiūlymo, E, kurti Europą paskelbimo. Tuo metu buvo siūloma kurti jungtinės Europos valstijas. Richard Kudan Kolevki buvo uh, pacifistas, jis norėjo, kad būtų vykdoma teisinga politika. Tai iš tikrųjų tradicijos precedentas. Mes ES turėtumėme prisiminti, kokie yra mūsų svarbiausiai, e, tiksliai prisiminkime Otto von Habsburgą, kuris kuriam šiais metais būtų sukakę šimtas metų. Jis sakė, kad NATO yra perspektyvi, jeigu remiasi dviem ranšiais duome tuo pačiu metu - Junktinėmis Amerikos valstijomis ir Junktinėmis Europos valstijomis. Toks yra kelias priekin ir būtent apie tai kalba ponas Danžanas, man atrodo. Ačiū, ponas Černeckis pirmininkė, gerbiami nariai. Aš gana skeptiškai vertinu tai, kokiais būdais, kai ką apeidami, mes bandome kurti savo saugumo ir gynybos politiką, nes manau, kad tai yra tiesiog ritualas nelabai susijęs su realybė. Pastaruoju metu metu yra susidariusi situacija, kuomet visi klausimai susiję su išorės politika e, buvo labai skirtingai komentuojami valstybių narių, buvo išreikštos labai skirtingos pozicijos. Būtent todėl aš e, išreiškiau savo skeptišką požiūrį balsuodamas. Manau, kad šiandien mums nebereikia e, kartoti žodžių, magiškų žodžių apie trautinį bendradarbiavimą. Manau, kad reikia mąstyti kitaip apie bendrąją gynybos politiką. Ačiū, ponė Černecki. Dėkoju Danžanui už pranešimą. Toliau e, kitas pranešimas paskui. Pirmoji kalbėtoja Nikolai. Aš norėčiau pakomentuoti šį pranešimą, e, dėl kurių aš balsavau už. Manau, kad šis pranešimas yra labai svarbus saugumo ir gynybos politikos kontekste. Tai pirmasis pranešimas, e, kuriame e, yra išnaudojamos Lisabono sutarties nuostatos. Solidarumas yra svarbiausias gynybos politikos elementas. Ir pagal Lisabono sutartį mes galime e, turėti gerą gynybos ir saugumo politiką, tačiau iki šiol mes neturime reikalingų priemonių. Todėl, kai kalbame apie abipusės gynybos e, straipsnius, e, kuriuos įtvirtina sutartys, turime suprasti, kad E, šiame pranešime yra siūloma įkurti nuolatinį generalinį štabą ES, kuris e, leistų ES dirbti vieningiau įgyvendant šias nuostatas. Kalbant apie solidarumos nuostatas, tai kalbėta nutraukiama. Ačiū, ponė Nikolai, toliau Štadleris. Ačiū, ponė, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad irgi balsavau prieš šį e, pranešimą, kaip e, ir kiti šios ryties pranešimai. Man yra neprimtini. Dėl tų pačių priežasčių aš balsavau prieš Danžano pranešimą ir ką tik paaiškinau, kodėl aš tai balsavau. Norėčiau tik pridurti, kad šiame pranešime yra du labai neaiškus dalykai kokie yra įsipareigojimai ir kokie bus suteikti resursai solidarumui užtikrinti. Čia peržgėme NATO solidarumo ribas. Yra antras rytis, kurioje apibrieštys yra neaiškios. Kas yra žmogaus sukeltos stichinės nelaimės? Kas yra krizės? Sakoma, kad tokiais atvejais turėtų būti panaudotas solidarumo straipsnis. Kaip neutralios valstybės atstovas, aš manau, kad tai yra labai nepriimtina ir neaišku ir miglota. Galėčiau paremti bendrai solidarumo idėją, bet šio pranešimo negalėjau paremti. Tadlas. Ačiū Štadlerį, toliau Makovei. E Kuri ES valstybė narė gali nukentėti nuo e, tikros ar žmogaus sukurtos stichinės nelaimės ar teroristinių išpolių. Mes turim sugebėti reaguoti greitai tokiais atvejais ir paremti savo kolegas valstybės narės. Todėl valstybės narės ES turi sukurti prevencijos ir reakcijos į didžiausią saugumo grėsmės politiką. Geriau e, elgtis atsargiai, negu paskui apgailestauti. Jeigu bus e, sukurtas tam tikras ES gebėjimų fondas, tai bus labai gerai. Kitas dalykas būtų rasti gerą pusiausvyrą, leidžiančią greitai sureaguoti, dalyvauti visoms ES institucijoms ir įgyvendinti atskaitomybės principą, priimant, e, prieimus sprendimus. Atskaitomybė yra būtina. Dėkoju, ponė Makovai, ponė Pasesku. Ačiū. Balsavau už šį pranešimą. Mums reikia sustiprinti mūsų bendrą gynybos politiką, tai yra būtinybė. Bendros gynybos rytyje solidarumas tarp valstybių narių yra labai svarbus dalykas. Šis solidarumas turi būti remiamas atitinkamo finansavimo. Abipusės gynybos nuostatos yra iš tikrųjų e, svarbus dalykas, jeigu kuri nors valstybė narė yra užpuolama. Bet kol kas neturime praktinių e, priemonių kaip reaguoti, jeigu valstybė kuri nors pasinaudotų šią nuostatą. Europos komisija turėtų techninių požiūrių ir politinių požiūrių ypatingai priimti reikiamus sprendimus. Jeigu kuri nors valstybė nariai yra puolama, mes turime, turime atkreipti dėmesį į naujas grėsmės, e, tokias kaip skaitmeninės atakos ar panašias. Tai irgi turėtų būti įtraukta į bendros gynybos nuostatas. Ačiū poniai Basesku. Tai štai tiek baigime komentuoti pono Paško pranešimo, pereiname prie kolegos Kelam pranešimo. Ponios Andesotel nėra, kolegė Nikolai, prašom. Dėkoju. Balsavau už šį pranešimą, nes aš manau, kad tai yra pirmasis labai tvirtas ir tvirčiausias pranešimas, kur kalbama apie kibernetinį saugumą. Nes Kiti dalykai, kur kalbama apie interneto nusikaltimus, negalėjo būti apimami šio pranešimo. Šis pranešimas atsiliepia į nuolatinę grėsmę, kuri pernelyg menkai žinoma. Mes čia kalbame apie kibernetinės atakas. Tenka pastebėti, kad tik 10 valstybių narių ES turi prieimusios nacionalinę strategiją e, dėl reakcijos į e, kompiuterinės atakas jos tampa vis labiau politinės. Tokių pavyzdžių jau matėme valstybėse narėse. E, Užpolikai veikia labai efektyviai ir padaro tikrai labai daug žalos aukoms. Pranešime be kita ko siūloma elgtis drąsiai, siūloma remtis sutartis 222 straipsnių. Ačiū. Kolega Repo, prašau. Dėkoju. Labai svarbu, kad ES e, laikytųsi pristusių pareigojimų, kad būtų stengiamasi atsižvelgti į šiandienos kibernetinius iššūkius. Jo labiau, kad internetas vaidina vis didesnį vaidmenį mūsų gyvenime. Nėra jokių ribų galima atakuoti tiek socialinius ryšius, galima prekybos santykiams pakengti ir taip ir panašiai. Dėl to kibernetinis saugumas mums yra tokia svarbi tema. Turime įsitikinti, kad skaitmeninių priemonių naudojimas yra saugus, kad yra reikiamos infrastruktūros, kad jos saugios ir turime čia ieškoti bendrų kelių, kaip veikti. Mes taip pat turime saugoti tinklus nuo vis bet kokių kliūčių. Jeigu jų yra, jos turi būti pašalintos. Taip pat turime priminti jauniems, mūsų, mūsų jaunimui ir vaikams, kad jiems taip pat reikalinga apsauga ir turime už tą apsaugą jums užtikrinti. Ačiū. Ačiū, ponė Repo, ponė Makovėjai. 2011 kovo mėnesį Europos parlamentas susidūrė su išpoliu prieš jo internetinį tinklą. Žinome, kad komisija tapo panašaus išpolio aukomis. Kibernetiniais grėsmės, e, taip pat ir tarptautinėms e, organizacijoms auga. Tuos tas grėsmės reikia spręsti, reikia apsaugoti savo infrastruktūrą nuo bet kokių galimybių ją prasiskverbti. Reikalinga strategija šiuo klausimu, kuria būtų nurodyta, kaip persekioti už e, tokius išpolius. Taip pat reikėtų šią strategiją parengti, pa, pateikiant bendrą kibernetinio saugumo ir gynybos apibriešti e, ES lygmenių. Norėčiau taip pat pasakyti, kad išpoliai internete neapsiriboja tik tai e, kibernetinėmis atakomis. E, yra ir kitų e, bandymų vykdyti išpolius. Turime spręsti ir šitokią situaciją. Ačiū. Ačiū ponia Makovei. Toliau ponia Morkūnai Temikulėninė. Balsavau už rezoliuciją dėl kibernetinio saugumo ir gynybos. Turime ne vieną atvejį, kai kibernetinės atakas patyrė ES institucijos ir pavienės šalės narės, pavyzdžiui, Estija 2007 metais visi sutaria kad tokių atakų greičiausiai ateityje tik daugės todėl manau kad šios europos parlamento siūlomos priemonės yra reikalingos ir labai savalaikės. visiškai pritariu būtinybei kiekvienai šaliai narei priimti nacionalinius veiksmų planus bet ypač kad visoje europos sąjungoje ir tarptautinėje plotmėje būtų bendradarbiaujama įvairiais lygiais keičiantis patirtimi ir dalijantis žiniomis kai kurios demokratijos vertybių nesilaikančios šalys yra linkusios arba apriboti arba savo interesams pajungti milžiniškas komunikacijų galimybes. turime veikti kad nesusiformuotų palankios sąlygos įsigalėti tokioms valstybėms ir jų tokioms politikos priemonėms. ačiū. Ačiū. Pone Morkunaitė Mikulėninė, dabar ponas Kėlė. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą ir norėčiau pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus, rengiant pranešimą šią tikrai sudėtingą temą. E, žodis kiber anksčiau net nebuvo aktyviai naudojamas aktyvi, aktyviame žodinė, dabar yra daugybė žodžių su šaknimi kiber kiber, kibernetinis, nes per pastarosius dviejus metus įvyko daugybė dalykų, e, su įvairiomis grėsmėmis susiduria ir asmenys, ir verslas. Klaus, bandant atsakyti klausimą, kaip šią e, sritį reglamentuoti, mums reikia apsaugoti savo strateginės svarbos infrastruktūrą, privatų sektorių, reikia patvirtinti internetinio saugumo standartus. Tačiau manau, kad tai gera pradžia ir kad mes toliau sėkmingai dirbsime, plėtojant ją. Ačiū ponė Kelė, ponė Bazesku. Ačiū. Balsavau už šį pranešimą, <clears throat> kadangi dabar pagrindinės grėsmės valstybėms narėms e, tampa nebeįprastinės. Kibernetinės, kibernetiniai išpoliai yra vienos iš tų neįprastinių atakų. Tai kelia rimtą grėsmę valstybių stabilumui. ES turi parengti strategiją kibernetiniam saugumui užtikrinti, kad būtų galima tokiams atakoms užkirsti kelią. Man atrodo, būtina sukurti bendrą darbo grupę, e, surinkti geriausius kibernetinės ryties ekspertus, karinius ekspertus, e, būtų galima bendradarbiauti su jungtinių valstybių, su NATO ekspertais, keistis patirtimi. Rumunija su Amerikos partneriais nuolatos rengia darbo sesijas siekiant kovoti su kompiuteriniu nusikalstamumu. Mano šalies ekspertai yra pripažinti autoritetai šioje srityje visame pasaulyje. Turime reikiamus resursus, turime juos panaudoti savo pačių labui. Ačiū. Ačiū kolegijai Vasesku. Ir dabar baigime ko, komentarus dėl pono Kelam pranešimų. Dabar kolegos Tarant pranešimas. Pone Nikolai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, net jeigu ten ir yra visai nemažai diskutuotinų dalykų. Gaila, tačiau energetinio saugumo elementas tampa vienu svarbiausiu, kai kalbame apie bendrą gynybos ir saugumo politiką. Noriu paminėti du dalykus, kurie, be kita ko, yra pabrėžti ir pranešime, man jie atrodo svarbus. Tas energetinio saugumo elementas dažnai yra minimas tada, kai įvyksta kokios nors gaivalinių nelaimių grėsmės. Taip pat būtina kalbėti ir apie civilinius, ir apie karinius pajėgumus, jų geriausią panaudojimą. Manau, kad pranešime čia yra pasakyta reikšmingų ir naudingų dalykų. Norėjau paminėti geros praktikos kodeksą, kurį turime, kad dėl aplinkosaugos elemento. Ir jo poveikį aplinkai, um, turėtume prisiminti nuostatą Go Green. Tai yra svarbus dalykas, minės vertišme, ačiū. Kolega Repo. Ilmastonmuutoksella on vaikutus turvallisuuteen, rauhaan ja... Pone pirmininkė, klimato kaita susijusi su saugumo situacija pasaulyje. Noriu padėkoti kolegų iš šį pranešimą. Gaila, kad ekonominės krizės metu mes pamirštame uh, kad jos poveikis iš ties yra didžiulis ir kad jo, jos pasiekmes labiausiai juntamos skurdžiausiose, labiausiai, daugiausiai, tankiausiai apgyvendintose teritorijose. Reikite, reikimtis priemonių, kad prisitaikytume prie tos padėties. Klimato kaita kelia ypač dėlį pavojų moteriams ir vaikams, kuriems reikia ypatingos priežiūros ši tokią būtent žinę siunčia parlamentas ir mes norėtume, kad šis klausimas atsispindėtų ES politiniuose dokumentuose. Toliau, ponė Makovei. Klimato kaita ir klimato, su klimato susijusios katastrofos turi labai didelį poveikį. Tai taip pat politinio nestabilumo šaltinis tarptautiniu mastu. Uh, E, gėlo vandens stygius verčia žmonės migruoti į kitus regionus, kurie ne visuomet draugiškai juos priima. Todėl reikėtų e, vertinti gamtinių katastrofų poveikį klimato kaitos strategijoje. ES turėtų integruoti šį matmenį į savo politinius dokumentus. Tačiau ar mums reikia e, e, kurti atskirą darbo grupę taryboje, kuri tuo užsimtų, aš nemanau tuo. Manau, kad nebereikia didinti egzistuojančios biurokratijos. Manau, kad klimato saugumo klausimą galima spręsti pasiremiant dabar egzistuojančiomis struktūromis Europos politinių klausimų svarstymui. Pirmininkas, ačiū. Toliau ponia Bazesku. Dėkuoju. Aš balsau už šį pranešimą, kadangi iki šiol klimato kaita ir jo poveikis buvo vertinami tik e, iš ekonominio požiūrio taško ir aplinkosaugos požiūrio taško. Tačiau tai taip pat yra glaužiai susiję ir su mūsų saugumu. Gaivalinės nelaimės turi būti tinkamai e, priimamos domėn, kai kalbama apie mūsų saugumo užtikrinimą. Būtent dėl to, manau, kad būtent atlikti studiją, dėl to, kokį poveikį turi klimato sąlygos ir gaivalinės nelaimės ES saugumui. ES ir jos narės turi turėti galimybę reaguoti į gaivalinės nelaimės, kurios kyla dėl klimato kaitos. Taip pat būtina numatyti, kaip šis poveikis e, pasireiškia mūsų santykiuose su mūsų partneriais. Ir be abejo, būtina stiprinti pajėgumus, tom, ta, to, taip pat būtų galima užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms, kad būtų galima tinkamai gyveninti aplinkos saugos politiką. Ačiū. Dėkuoju poniai Basesku. Tiek būtų tarant pranešimo komentarų. Kolegės Jakonsari pranešimų komentarai dabar. Pone Murphy, prašau. Auch im Namen seiner Fraktion spricht. Bitte. Thank you. Mas Murphy. Ačiū. Tie, kurie mano ar teigia, kad žmogus teisų padėtis Kazakstane gerėja, turėtų perskaityti pareiškimą, kurį prieš porą dienų paskelbė generalinio prokuroro atstovai. Jame opoziciją kaltiname ekstremistiniais veiksmais ir e, patiktas prašymas teismui uždrausti jos veiklą, taip pat kontroliuoti e, žiniasklaidos e, priemonės e, Respubliką, kitus vzgled bei kana, televizijos kanalus. E, Be bejonės padėtis Kazakstane žmogaus teisų požiūrių iš prastos tapo dar blogesnė. Jeigu e, opozicinės partijos ir žiniasklaida bus uždraustos, Kazakstane tikėtina e, bus e, suėmimai, šališko teismo procesai. Tai yra nepriimtina ir netoleruotina. Vladimir Kozlov, e, opozicinės partijos vadovas, buvo nuteistas septyneriems metams kalėjimo ir prieš keletą dienų pralaimėjo apeliacinėme, e, jo apeliacijos varstime. Ir daugelis e, Kazakstano vykdomų politikos aspektų netitinka e, Kazakstano pasirašytų tarptautinių sutarčių nuostatų. Kai kuriems asmenims už, už politinius nusikalsimus numatoma 14 metų kalėjimo. Raginu nedelsiant nutraukti dėrybą su Kazakstanu dėl pagilinto bendradarbiavimo sutarties, jei Kazakstanas nepadarys pažangos šio klausimu reikėtų pareikalauti, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai, taip pat, e, taip pat ir Kozl, Kozlov. Raginu tarptautinį profsąjungų judėjimą, pilietinę visuomenę, visas organizacijas paremti šį raginamą ir daryti uh, spaudimo Europos Sąjungai. Catherine Ashton lankysis Kasastane kitą savaitę ir turėtų aiškiai pasakyti, kad viskas nebus kaip iki šiol su Nazarbaevo režimu. Nepriimtina tai, kad Europos ekonominiai ir strateginiai interesai Kasastane ir gamtinių išteklių e, aspektas ima viršų ir nugali žmogaus teisų e, situaciją. Ačiū toliau pono Nikolai nėra, todėl žodis ponui Bylan. gilesnis bendradarbiavimas tarp ES ir Kazakstano atvers galimybės e, ir perspektyvas, atsižvelgiant į tai, kokį vaidmenį Kazakstanas vaidina pasaulio energetikos politikoje. Turime nepamiršti, kad Kazakstanas, Kazakstano ekonominė įtaka daro Rusija, todėl turėtume jį kiek įmanoma labiau priartinti prie Europos Sąjungos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis leis mums sukurti pagrindą bendram augimui Tačiau turime raginti Kazahstaną, kiek manoma, greičiau prisijungti prie PPO. Tačiau ir čia narys, partnerystėje turime atsižvelgti į įstatymo viršienybės, geros valdysenos ir demokratijos vertybės, nes e, šiomis vertybėmis paremta ES politika. Kazahstanui taip pat svarbu e, išsiaiškinti Kaspijos jūros statusą. Tai daro įtaką jo bendradarbiavimui su kitomis Vidurio Azijos šalimis. Turėtumėme pareikalauti, kad kiek įmanoma greičiau būtų rastas šio klausimo sprendimas aš balsavau už šią rezoliuciją. Danke, kolegė Bielan, es folgt Herr... Labai ačiū. Kukan. Nicht mehr. Jo irgi nėra salėje. Pone Makovėjai. 2011, court... 2011 metais Kazahstanas pagal Transparency International korupcijos e, nustatymo indeksą e, buvo, e, buvo labai nu, prastai įvertintas. Kazakstanui trūksta nepriklausomų teismų, ten paplitusi korupcija. Įrodymas yra tas, kad e, teismuose e, trūksta nepriklausomų kaltinimų, yra nustatoma daug kankinimų ir gazdinimo atvejų. Naujos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties e, pažanga turi būti susijęta su politinių reformų pažanga. Teismų korupcijos mažinimas ir naujų iniciatyvų iškelimas turi tapti prioritetais. Be to, kalėjimų priežiūra ir tvarkymas turėtų būti gražinta Teisingumo ministerijai, o politiniai kaliniai turi būti paleisti. Mums reikia privalomų Kazacho valdžios įsipareigojimų. Mes manome, aš manau, kad ES finansinė parama turi būti susieta su aiškiamis sąlygomis kad būtų tenkinami tam tikri terminai ir įvedamas kontrolės mechanizmas. Toliau ponas Tanokas. Pirmininkė, Kazahstanas yra didesnis negu vakarų Europa. Tai yra gyvybiškai svarbi Centrinės Azijos veikėja. Puikus krikščionių ir, islamų, ir krikščionybės ir islamo sambuvio pavyzdys Ten yra daugybė mineralų, kurių mes negalime ignoruoti gyvendami Europos Sąjungoje. Taip pat Kazakstanas net e, ir tarnauja kaip tiltas tarp Europos ir Azijos ir labai ženkliai prisideda prie abiejų kontinentų raidos. Kazahstanas palaiko labai gerus ryšius su Rusija, su Eurazijos ekonominė bendrėje ir siekia glaudesnių ryšių su ES. Toks bendradarbiavimas e, atneštų abipusės naudos ir tas bendradarbiavimas turi būti derinamas su didesnė demokratija ir geresnėmis žmogaus teisėmis Kazahstane. Mes turėtume daugiau dėti pastangų, kad Kazacho valdžia ištobulintų infrastruktūrą tokioje didelėje valstybėje. Jeigu tie tikslai bus įgyvendinti, tai partnerystės bendradarbiavimo sutartis kartu su galiausiu Kazahstano įstojimu prie IPPO būtų labai geras pasiekimas. Turėtume glaudžiau integruoti Kazahstaną į santykius su ES, su tarptautiniais partneriais, su tarptautinėmis organizacijomis. Kazahstanas teisėtai ten priklauso būti ir tai padidintų jo, Kazachs, jo žmonių klėsėjimo galimybės. Todėl aš remiu pareiškimą. Ačiū, Tenokai, tikojo Černeckis. Pone pirmininkė gerbiami e, nariai. Kazakstanas yra viena svarbiausių valstybių regione. Tai šalis, kuri turi labai daug gamtinių išteklių ir yra labai svarbi ES partneri taip pat ir pavienių ES valstybių narių partnerė. Atkreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad Kazakstanas pasiekė labai daug pažangos e, ūkio raidoje per pastaruosius du dešimtmečius. Aš keletą kartų esu lankęsis Kazakstane, turiu daug tiesioginės patirties apie tai, kas ten vyksta. Ir mes džiaugiamės Kazakstano pažangą. Be abejo, turime nepamiršti žmogaus teisų, nes tie klausimai irgi yra labai svarbus. Mūsų Europos parlamento uh, vaidmuo yra nagrinėti žmogaus teisų klausimus, nes niekas kitas to nepadarys už mus, nei taryba, nei komisija baigėsi. Tačiau aš norėčiau pasakyti, parodyti jums, kad e, Kazahstanas yra labai svarbus regioninis partneris ir todėl mes turime daryti, ką galime, kad Kazahstanas priartėtų prie ES. Ačiū, kolega Černetski. Tiek apie ją konsarį pranešimą. Toliau E, balsų paaiškinimas dėl Ferreira pranešimo. Makovai nebeliko, todėl dabar žodis ponui Keliai. E, Ačiū, pirmininkė. E, tai mano paskutinis pasisakymas šiandien. Ir man džiugu išreikšti paramą šiam pasiūlymui. Mačiau, kad 400 47 balsavo už, tai tikrai labai džiuginantis rezultatas. Pranešimas skirtas žuvininkystiai, e, smulkiai žvejybai. Kalbame apie bendruomenės, kuriems reikia, kurioms reikia ypatingos apsaugos pagal bendrąją žuvininkystės politiką, ypač ateityje nes kalbame apie diskriminaciją, su kuria susiduria maži žvejybiniai laipai, ypač iš pramoninių laivų pusės, nes dažnai jie nedeklaruoja viso sugauto kiekio. Tai yra diskriminacija e, mažesnių laivų, e, smulkių žvejų atžvilgių. Todėl e, smulkiai žvejybai reiktų sutikti geresnės ateities perspektyvas. Ačiū. Kelly. Ačiū. išklausėme pasiaiškinimų dėl Ferreros pranešimo, dabar Liovin pranešimas. Pone Makovė išėjo, todėl dabar žodis poniai Bazeskui pasisakyti. Dėkoju, aš balsavau šį pranešimą, kadangi žuvininkystės išorės politikos aspektas yra labai sudėtingas klausimas, privalu atsižvelgti ES inter, interesus. Čia mes turėtume skatinti žvejybos veiklos tvarumą ir turime skatinti bioįvairovės išsaugojimą. Čia būtinas pagerinimas susijęs su žvejybos valdysena tarptautiniu lygiu. Būtina geriau koordinuoti išorės politiką ir bendradarbiavimo politiką. Europos Sąjunga turi laikytis tvarios politikos žvejybos rytiem ir Tos politikos tikslas turėtų būti bendradarbiavimo gerinimas su kaiminimis valstybėmis. Tuo pat metu norėčiau kreipti dėmesį į ES vaidmenį prieš nelegalę žvejybą. Būtina laikytis nuoseklumo, kad pasiektume vystimosi tikslų. Dank, Ačiū. Ponai Basesku. Tiek būtų apie kolegės Liovin pranešimą. Dabar paskutinis klausimas. Europos parlamento rinkimus 2014 metai. Ponios Makovai nėra, bet ponia Basėskų yra. Aš balsavau už rezoliuciją, kadangi esu tos nuomonės, kad Europos parlamento rinkimai turi būti glaužiai susijęti su Europos komisijos pirmininko rinkimais. Europos komisija taip pat turi būti paremta ir jos veiksmai turi būti paremti demokratijos principais. Ir Europos komisijos pirmininkas turi išdėsti savo viziją į tai, kaip mato ES ateitį. O e, piliečiai turi turėti galimybę balsuoti už žmogų, kuris vadovaus ES politikai. Mes turime laukti geresnių momentų ir geresnius sprendimus. Turime atid, dėl to atidėti rinkimus mėnesiui. Kompetencijos kriterijus be abejo yra svarbiausias. Tuo būdu Europos komisija taps tikra ES vyriausybė, o parlamentas galės geriau kontroliuoti komisijos veiklą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ir paskutinis pasakymas, ponė Sinclair. Pone pirmininkė, e, galiu patvirtinti, kad e, sunkiais laikais mano rinkėjai nenori mokesčių mokėtojų pinigų skirti propagandos kampanijoms. Todėl aš balsavau prieš šį siūlymą, kur le, leisti finansuoti Europinės partijas ir skatinti Europos federalizmą. Junktinės karalystės rinkėjai nesitapatina su ES tapat, identitetu. Ir rinkimuose jie tikėtina išreikš savo nepritarimą Europos Sąjungai. Nuomonė apklausos atskleidžia nepasitenkinimą Europos Sąjunga ir norą, kad būtų surinktas referendumas. Mano rinkėjai nenori, kad jų pinigai būtų panaudojami e, kampanijoms renkti, kuriame jiems būtų pasakojama, kad Europos Sąjunga yra puiki. Nes, e, Nebegalime sauliaisti toliau tokios prabangos finansuoti Europos Sąjungą prašėme, kad būtų surinktas referendumas ir įrašėme šį e, e siekį. Ir tai turėtų nusiųsti žinę Junktinės karalystės vyriausybei, kad mes vienašališkai reikalavome, jog būtų surinktas referendumas. Ačiū, ponė Sinklė. Tuo išklausėme visus balsavimo motyvų paaiškinimus. Taip pat ir dėl paskutinio e, pranešimo dėl Europos parlamento rinkimų. Rytinis posėdis baigėsi ir dabar pertrauka iki 15 valandos. Linkiu visiems skanių pietų.